Tienes que leer sí. todo eso. Esto, esto sí. Hello, good afternoon. Está bien. Existe. Okay. Um, we are going to approve. Uh, bueno, no. Sveiki. Šį rytą koordinatoriai priemė štai kokius sprendimus. E, patvirtintas darbo tvarkės projektas. E, peti posėdžio E, įvykusios sausio pradžioje protokolas buvo patvirtintas 2018 8.90 bei kitos minėtos peticijos bus įtrauktos į darbo atvarkę. Skubos tvarka bus svarstoma peticija 1156 2019 metų, 1140 2019 ir 1048 2019 metų. Ir šios peticijos bus įtrauktos ir subjavasarą mėnesio darbo tvarkę. Bet ataskaita pas, apie gyvūnus paskirta AKR frakcijai. Su, m, mm, nuspręsta renkti ataskaitą apie e, es piliečių apsaugą. pranešimą renkti patikėtą socdemo frakcijai. Koordinatoriai nusprendė, kad PETI komitetas turi parengti ataskaitą apie AFET, dėl AFET ataskaitos, dėl paž Turkijos pažangos ataskaitos. Taip pat e, dėl, PETI, dėl AFET rengiamo pranešimo apie busimus santykius su Junktinė karalystė pranešime renkti patikėtą socdemams numatytas vizitas į Vokietijos jaunimo priežiūros tarnybą, Jugendam, taip pat į, vizitas į Baskų regioną Ispanijoje, taip pat nuspręsta, kad pati turi prašyti galimybės e, surenkti vizitą Junktinės valstijas, susitikti su Senato nariais ir aptarti su jais. Mm, kai, kur, kai kurių su mokesčiu konkrečių taikymų e, skirtų nuostatų įgyvendinimą ir jų laikymasi, bet taip pat vizitas į Bulgariją numatytas patvirtintas TRAN ir PETI bendro klausimo planas aviacijos sektoriui. E, Peti sekretariatai bus nusiųstas laiškas apie tai koordinatoriai nusprendė e, tem, dėl temų, klausimų temų susitarti kitame koordinatorių posėdėje. Koordinatoriai atsižvelgia į, į biudžeto komiteto pirmininko laišką 2019 gruodžio 17 ir nusprendė, kad peti nerenks nuomonės dėl metinio 2010 biudžeto. Koordinatoriai teikė renijų siūlymą dėl Europos jaunimui skirtų e, programų ko, kovai su skurdu įvertinimą. Taip pat dėl gyvūnų gerovės transportavimo metu 2021 metais rekomendacijos 631-638-780 2019. Žaliųjų siūlymų 679 790 ir 782 2019 metų patvirtinti tokiu pavydalu, kokiu buvo pasiūlyti. Koordinatoriai nusprendė kai kurias peticijas toliau nagrinėti 8 838, 888, 830, 2019, 65, 216, 310 2019 ir koordinatoriai galiausiai sutarė užbaigti nagrinėti 04 peticijos nagrinėjimą ir perduoti ją komisijai. Ir dabar pirmasis popietinės darbo tarkės punktas, numeris 25. Kalbėsiu ispaniškai, sako pirmininkė, taigi 2018 peticija autorė Suomi dėl, kaip teigiama, žiauraus elgesio su gyvūnais Kipre. Peticijos autorė yra čia, galimybė jai žodis pasisakyti penkioms minutėms ir pristatyti savo argumentavimą, paskui išgirsite atsakymą ir paskui dar turėsite dvi minutės pasisakymui apibendrinti. Jos nėra? Atsiprašau, aš galvojau, kad, kad kai kurie, kad, kad ši peticijos autorė bus čia. Tuomet žodis komisijai iš Sante direktorato, iš sveikatos apsaugos direktorato Sante Valharen. Und, uh, Labą dieną. Ačiū, kad suteikėte galimybę komisijai pristatyti poziciją bei pateikti daugiau informacijos šią temą. Peticijos tema įtariamas gyvūnų apsaugos teisės aktų pažeidimas, netinkamas elgesys su beglobiais šunimis. Norėčiau pažymėti, kad naminių gyvūnų ir beglobių gyvūnų priežiūra ir tos priežiūros kontrolė nepriklauso es kompetencijai. Kompetencija čia yra tik valstybių narių. Sutartis dėl es veikimo ir ypač 13 jos straipsnis įpareigoja pirmiausia valstybės narės užtikrinti gyvūnų gerovę vadovaujantis e, tam tikromis es politikos sritimis. 13 straipsnis negalioja toms sritims, kuriuose sąjunga neturi teisinio pagrindo e, vykdyti gyvūnų gerovės priežiūrą. Pirmininkė prašo pasisakyti šiek tiek lėčiau komisijos atstovės. Pakartoti nereikia. es institucijos negali sutarčių kontekste nustatytos joms kompetencijos peržengti. Atsižvelgiant į išvardintas priežastis, komisija nesims jokių priemonių dėl nagrinėjimos peticijos. Es lygių naminiams gyvūnams nėra priimta jokių gyvūnų gerovės įstatymų, yra tiesiog e, gyvūnų sveikatos teisės aktai, veterinarija, na pavyzdžiui, reikia paskiepyti e, naminius gyvūnus nuo pasiutlytis. Apibendrinant, konstatuosiu, kadangi yra ribotos komisijos teisinės galimybės šioje srityje, gyvūnų ir ypač šunų gerovė, šunų laikomų prieglaudose gerovė išlieka išskirtinė valstybių narių kompetencija. Dėkui. Ačiū. Dabar gali pasisakyti komiteto nariai, kurie nori pasisakyti ir pakomentuoti šį klausimą. Išklausėme komisijos. Ne? Atsiprašau, nepastebėjau jūsų. Pone Ždanoka. Gerai ištarė. Uh, so, uh, yes, the commission in, in your reply saying that Komisija savo atsakymę teigia, kad ji neturi įgaliojimų veikti šioje srityje ES mastu ir kad išimtinė valstybių narių kompetencijos sritis. Tačiau mes žinome, kad egzistuoja sutartis šiuo klausimu, e, Europos tarybos sutartis Tai yra Europos komisija, ko, konventas, sužau, konvencija dėl e, naminių gyvūnų apsaugos ir ją pasirašysios yra 18 ES valstybių narių. Todėl man atrodo, kad turime galimybę ir būtų puiku, jeigu komisija nagrinėdama kelias peticijas šią temą Noriu pabrėžti, kad, kad tai ne vienintelė peticija, yra iš įvairių šalių peticijų šią temą. Ji galėtų išnagrinėti, kaip ta e, konvencija galioja, yra taikoma Europos tarybos lygmenių ir kokie jos pažeidimai vyko to, to, to, tokiu būdu gautume informacijos apie stebėsenos mechanizmą ir apie tai, kaip tą konvenciją įgyvendina kai kurios valstybės narės. Ir um, atsirastų tarp valstybinis šios problemos aspektas ir būtų galima jį nagrinėti ES kontekste konkrečiai Europos parlamente, peticijų komitete. Aš norėčiau pasiūlyti neužbaigti šios peticijos nagrinėjimo, o paprašyti komisijos atlikti kruopštesnį tyrimą. E, nes dabar, nes yra galimybė susisiekti su Europos tarybos atsakymą atsakingais pareigūnais, kuriems patikėta šios, patikėta šios konvencijos įgyvendinimas? Perfekto. Como no hay ninguna... Puiku. Kadangi daugiau niekas kitas nenori pasisakyti šią temą, siūlo, yra siūlymas neužbaigti šios peticijos nagrinėjimo ir paprašyti komisijos daugiau informacijos šią temą. Ar galiu užduoti klausimą? Esate peticijos autorė? Yes. So, Taip. Petition, that... Jūs esate šios peticijos autorė? Okay, so no, have... Ne, negalite. Turime tęsti darbą. Jūs esate autorė dėl kitos peticijos, kuri šiandien papietų svarstoma. Turėsite galimybę pasisakyti, kai ateis laikas. Por tanto, um, esta petición, eh, la que estábamos discutiendo. Taigi minėta peticija toliau bus nagrinėjama, jos nagrinėjimas šiuo metu neužbaigiamas. Tai susijęs su šunų gerove. 1868 brūkšnys 2014 peticija, kurią teikia Wolfgang Arnold dėl e, beglobių e, šunų Rumunijoje ir jų e, žudimo. Taip pat e, peticija 1484-2016 Mircijo Serbanau. Rumunės teikiama peticija dėl netinkamo elgesio su mm, benamiais šunimis Rumunijoje. Abu autoriai, e, autoriai yra čia, taigi turite penkias minutės pristatyti, pristatyti šią peticiją, paskui komiteto nariai užduos klausimų ir paskui turėsite galimybę apibendrinti viską dvi minutės dar gale. Bine v-am găsit. Mă adresez dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Sveiki. Aš e, kreipiu, kreipiuosi jūs, Europos parlamento nariai, norėdama jums papasakoti, kad pasakyti, kad labai džiaugiamės galėdami būti čia ir norėtume pasveikinti jūs ir padėkoti už tai, kad leidote mums čia atvykti. Kadangi aš esu e, federacijos atstovė, ES kompetencijos yra garantuojamos ES e, steigimo sutartyje ir mm, numato e, oraus piliečio statusą visiems ES nariams. Ir ta politika, kuri taikoma e, beglobiams šunims, yra viena iš ES politikų. 2020-aisiais esame laisvi ir orų žmonės turime puikius e, gyvenimus ir mes negalime e, nepastebėti e, tarp mūsų kenčiančių gyvūnų. Kaip mes galime kalbėti apie sąžiningus Europos piliečius, tolko, matant šunų kančias, su kuriais Rumunijoje labai blogai elgiamasi. Aš nenoriu e, įžeidinėti jūsų e, savivokos, tačiau aš norėčiau, kad pamatytumėte, kaip žiauriai yra elgiamasi su šunimis Rumunijoje. Nėra atskirų sprendimų e, šunims Rumunijoje. Kodėl? Todėl, kad kaip anksčiau man sakydavo, Ir aš e, labai tikiuosi, kad Europos parlamente e, neišgirsiu šito dalyko, kad ne ES kompetencija yra nagrinėti e, gyvūnų kančių. Bet taip yra, nes pasirašant sutartį prisijungti prie ES mes įsipareigojame mes, mes e, gausime fizinį ir emocinį saugumą, e, laimės e, pojūtį būnant šalia šeimų. Tačiau aš negaliu to pasakyti, kai aš matau tokį žiaurumą prieš šunis. Aš norėčiau, kad kas nors iš Europos parlamento galėtų man pasakyti, kad E, e, kad mes neturime teisės priimti teisės aktų, matant e, tokias kančias. Ir Europoje iš tikrųjų yra daug vietų, kur neįdomu niekams, ar šie šunys sveiki ar nesveiki. Yra daug įmonių, kurios tiesiog ima pinigus už tai, kad nužudytų šiuos šunis ir nėra e, jokių kitų e, praktikų, kaip tuos gyvūnus galima būtų e, apsaugoti. Mūsų šalyje nėra efektyvių priemonių, kuriomis mes leistume teisininkams pasmerkti šiuos nusikaltėlius. Ir būtent todėl aš norėčiau, kad jūs padėkotumėte Dievui už tai, kad esate laimingi, tačiau jūs turėtumėte taip pat pasigailėti ir šių jautrų, jautrių gyvūnų. Turėtume ginti, e, pagirti Prancūziją ir e, Portugaliją, kurie įvedė, kad e, gyvūnas yra ketvirtoji, trečioji e, juridinio asmens kategorija. Ir e, negalima reiktų uždrausti masinį skerdimą ir Čekijoje, ir Portugalijoje, ir e, Graikijoje, visur. Mes turime gyventi turėdami tą patį emocinį komfortą, kaip ir tos tų pačių šalių piliečiai. Rumunija norėtų gebėti e, didžiuotis tuo, kad yra ES narė. Prieš, trejus, tai prieš tris savaitės E, žurnalistė Kristina Topesko žuvo. Kodėl? Todėl, kad kaip ir daugelis iš mūsų dalyvavo tame, jog rūpinosi dešimtimis tokių gyvūnų. Ir e, tiesiog nebuvo e, teisėkros. Te E, priemonių, nebuvo e, socialinių priemonių šitai problemai spręsti. E, ši moteris buvo labai sunerimosi dėl šių gyvūnų kančių. Jūs esate čia, kad kurtumėte įstatymus. Labai gaila, kad aš negaliu pristatyti jums visos medžiagos, kurią atsivežiau. Aš ją jums pristatysiu. Mes turime labai daug filmų apie tai, kuriuos turbūt norėtumėte pamatyti. Labai ačiū už man skirtą laiką. Pagalvokite apie kompetencijas, kurias galbūt turite. Ir mūsų raštiškoje e, medžiagoje mes e, e, prašome peticijų komiteto imtis veiksmų ir įpareigoti valstybės narės parengti teisės aktus. Ir mes nesame e, izoliuoti nuo šių pagalbos reikalaujančių gyvūnų, nes e, mes turime suprasti, kad turime užtikrinti ne tik žmonių, bet ir gyvūnų gerovę ES. Dėkoju. Žodis e, komisijai, sveikatos apsaugos direktorato vardu, Kirsti Jorharen. Ačiū, ačiū už tai, kad peticijos autorė pristatė savo peticiją. Aš galiu tik pakartoti, ką jau ką tik sakiau. Komisija tuo pat metu puikiai žino, kad beglobių šunų situacija Rumunijoje yra nebe priekaišto ir pateikti įrodymai tą liudyje. Bet noriu pakartoti, ką ką tik sakiau beglobių šunų padėtį situa reglamentuojančioje teisės akto es lygių nėra ir mes neturime teisinio pagrindo priiminėti tokiems teisiniams aktams. Išimtinę kompetenciją šioje srityje turi tik valstybės narės. Norėčiau priminti 13 straipsnį, kurį jau minėjau. 13 straipsnis dėl es veikimo. Pacituosiu netrukus. Šiame straipsnyje rasite nuostatas reglamentuojančias veiksmus gyvūnų gerovės srityje. 13 straipsnis. Cituoju. Nustatant ir įgyvendinant sąjungos politiką žemės ūkio žuvininkystės susisiekimo vidaus rinkos, mokslinių tyrimų, technologinės pažangos ir kosmoso srityse sąjunga ir valstybės narės užtikrina, kad būtų paisoma naminių gyvūnų kaip jaučiančiųjų būtybių teisės ir tas daroma pagal es teisės nuostatas, valstybėse narėse susiformavusią praktiką, tokias kaip kultūrinės tradicijas, religinė patirtis ir paveldas, religiniai ritualai. Tai yra teisinis pagrindas, kurio remiantis būtų galima sąjungai imtis teisinių veiksmų ir šis pagrindas nieko nesako apie beglobius šunis. Atitinkamai komisija veikia ir ji gali veikti tik sutarčių nustatytose rėmose, ką patvirtino valstybės narės ir komisija negali viršti jai skirtos kompetencijos. Norėčiau sureaguoti į minėtą Europos tarybos konvenciją ar rekomendaciją. Šios rekomendacijos komisija nėra pasirašiusi ar ratifikavusi. Komisija nėra čia ir narė, narės yra valstybės narės sąjungos, todėl komisija neturi jokių teisinių galimybių imtis veiksmų. Tuo pat metu komisija imasi priemonių, pavyzdžiui, palaikome OIE, organizaciją kovojančią su gyvūnų lygomis. OIE pabrėžė, kad būtina tinkamai reguliuoti šunų populiaciją ir yra paskelbusi tarptautinės rekomendacijas dėl beglobių šunų populiacijos valdymo. Šios rekomendacijos yra aktualios vietos valdžiai įgyvendinant teisės aktus dėl šunų laikymo, beglobių šalių šunų kontrolės ir dėl žalos, kurią padaro beglobiai šunis. Ir tos vietos struktūros dirba, aišku, vėlgi savo kompetencijos rėmose. Kiekviena valstybė, es valstybė narė, esanti OEA valstybė šalimi, kaip geriausiai gyvendinti šias OEA rekomendacijas nacionaliniu lygiu. Komisija palaiko OEA ir valstybių narių darbus, bet pakartosiu, Komisija neturi jokių teisinių galių inicijuoti teisėsakuros, teisėkuros, atsiprašau, procedūras. Apibendrinsiu. Beglobių šunų gerovė nepatenka į 13 straipsnį S veikimo ir atitinkamai čia negali būti skelbiami es teisės aktai komisija neturi teisinių galių imtis teisėkuros veiksmų šioje srityje. Dėkui. Now, um, floor, la... Uh, Dėkoju. Dabar ponė Struvarijo. Dėkoju. Pirmininkė, aš norėčiau pabrėžti kelis dalykus. Puikiai suprantu, e, ką pasakė komisija ankstesnėje e, peticijoje ir dabar. Ir e, visgi šita situacija Rumunijoje yra smarkiai susijusi su um, beglobiais gyvūnais. Reikia pabrėžti keletą dalykų. Elgesys su naminiais gyvūnais ir beglobiais gyvūnais yra klausimas, kuris e, tiesiogiai susijęs su e, piliečių, e, Europos pilietybė ir šis klausimas viena vertus susijęs su valdžios institucijomis ir kaip valdžios institucijos sprendžia šitą klausimą, o kitas klausimas yra piliečių atsakomybė ir kaip jie sprendžia šitą klausimą, kai kurie iš jų, iš jų turi savo požiūrį. Mes turime tokių situacijų, kuriuose gyvūnai yra paliekami gatvėse, žmonės, tarkim, išsikelia ar kurį laiką e, kiti rūpinasi tais gyvūnais ir tada jie paimami į prieglaudas ir nužudomi. Aš labai palaikau tą mintį, kad šita tema a, turi būti toliau nagrinėjama. Ir aš manau, kad mes turėtume remtis a, da, Europos tarybos gairėmis ir visiškai palaikau ponę Stanuką kad a, mes turime a, tai nukreipti į Europos tarybą ir a, panagrinėti a, šitą klausimą. Galbūt mes galėtume paprašyti a, a, tolesnės informacijos. Aš e, manau, kad e, jeigu kad e, žiaurumas ar radikalios priemonės yra susijusios su atsakingu Rumunijos institucijų europietišku elgesiu. Lygiai taip pat Europos piliečiai negalėtų jaustis tokiais esantis, jeigu jie yra atsakingi už šias situacijas. Ačiū. Благодаря ви, госпожо председател. Немислимо е такова varvarstvo 21 век в страна в Европейския. Toks barbariškas elgesys yra sunkiai įsivaizduojamas, juolab, kad tai vyksta ES valstybėje narėje. Mano šalyje, Bulgarijoje, gyvūnų žudimas yra įstatymų pažeidimas ir už tai numatytos bausmės, netgi įkalinimo. Uh, Kaip ES e, institucijos gali taip atsiriboti nuo visko ir sakyti, kad 316 straipsnis negalioja, tačiau kaip su naminių gyvūnų registravimu, pavyzdžiui, e, tikrai būtų daug mažiau šunų gatvėse, jeigu būtų imtamasi priemonių. E, reikia teisinės e, sistemos reglamentuojančios šiuos gyvūnus, naminius gyvūnus ES, kadangi nėra jokios kontrolės, e, tokie gyvūnai ga, kartais išmetami į gatvę ir jie atsiduria prieglaudų malonėje. E, akcentuojame ir reikalaujame, kad būtų parengti reikalingi teisės aktai, kad, e, tie, nami, kad, kad būtų reikal, egzistuotų reikalavimas, gautlių reikalavimas su tokiais naminiais gyvūnais elgtis žmogiškai, nes tai privalu. Manau, kad tos peticijos nagrinėjimą turime pradėsti, neužbaigti jos šiandien. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra el señor. Puiku, ačiū. E, dabar žodis poniai Ždanokai. Uh, just, uh, to... Norėčiau sureaguoti į tai, ką komisija uh, uh, pakomentavo dėl šios uh, peticijos. Taip, jūs sakote, kad nėra teisės akto, kuris įpareigotų uh, um, institucijas Europos lygmenių. Tačiau mes norime iš komisijos ne tik uh, deklaracijų, pareiškimų, bet e, ir prevenciško elgesio. Ir reikia tolesnės veiklos šioje srityje. Jei Europos taryba galėtų priimti sutartį dėl e, naminių gyvūnų, tai ES irgi galėtų eiti tą pačią linkmę ir pasiūlyti naujų e, dokumentų, teisės aktų ir būtent tai aš ir siūlau. Tai mm, rimta Europos konvencija ir e, ją pasirašė daug valstybių narių ir Kipras, ir Lietuva, ir, ir Čekija, ir Bulgarija, e, Latvija ir taip toliau. Ir mes turime puikias galimybės ištirti, kaip veikia šita priemonė ir kaip mes galėtume savo pačių teisės aktus patemti link ES teisės aktų. Beje, ES tapo Europos žmogaus teisų konvencijos e, šalimi, tai kodėlgi galima būtų e, ne, nežvelgti ir kitą kryptimį ir neprisijungti prie naminių gyvūnų konvencijos. Ponas Brukman. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Pone pirmininkė, gerbiami peticijų autoriai, aš e, pasisakysiu dėl visų peticijų 25-30 darbo tvarkės klausimų imtinai. Būtent netinkamas elgesys šunimis, medžiokliniai šunimis ir panašiai. Reikia pasigilinti į šią temą, nes ji aštri, 80 tūkstančių yra tokių gyvūnų ir daugiau. Ačiū peticijų autoriams už jų iniciatyvą Kipre. Medžiokliniai šunys laikomi siaubingomis sąlygomis, naudojami tik medžiokliai, po to jie dažnai yra netgi nužudomi kit, kitur, pavyzdžiui, Rumunijoje yra žiauriai daužomi šunys gatvėse, negalima taikyti su tuo, Bulgarijoje beglobiai E, gyvūnai susilaukia neįprastų žiaurumo, e, gyvūnai kastruojami, išmetami gatvėje ir paliekami likimo valiai, arba jie priversti kentėti e, siaubingai perpildytuose globos namuose. Taip pat ir veisėjai yra nekontroliuojami, neįgalus ar susižaloję gyvūnai yra paprasčiausiai užmušami, es pri, privalu imtis veiksmų, beglobiai gyvūnai kasdien kovoja, kad išgyventų, juos suvažinėja, juos muša, juos išvaro, sudaužo ir jie tyliai nugaišta kamputyje, dažnai ir nuo įvairių lygių kai kuriuose valstybėse netgi tapo tam tikrų nacionalinių sportų e, sumedžioti tokį beglobį gyvūną. Tose valstybėse, kuriuose yra beglobių gyvūnų, privalo reaguoti, privalo juos skiepyti, bei tinkamai kastruoti, bei jais rūpintis. Šiandien aplinkos komitete patvirtinta svarbi rezoliucija dėl draudimo ar ribojimo preky, prekiauti naminiais gyvūnėliais. Aš ir mano frakcijos kolegė reikalaujame, kad būtų čia įmamas papildomų priemonių, kontroliuojama priekyba naminiais gyvūnėliais, geriau jų gerovė užtikrinama. Ir aš e, taip pat reikalauju, kad aptariamos peticijos nebūtų baigtos nagrinėti ir toliau būtų gilinamasi į šią temą. Ultra. Ačiū. Atrodo, daugiau niekas neturi, žo... neprašo žodžio, žodis e, dar kartą peticijos autoriai užbaigti š... savo pasisakymą. Prašau, dviems minutės. Ačiū. Noriu padėkoti visiems jums, kurie supranta man rūpimą klausimą. Norėčiau priminti 216 rezoliucija 2012 metų, kuriame yra rekomendacija Europos parlamento komisijai imtis visų reikalingų priemonių, užtikrinant gyvūnų gerovę. Kas padaryta nuo 2012 iki dabar? Nieko nieko nėra be šios rekomendacijos. Bet ačiū Jums, nes, kaip Jūs sakėte, niekas negali uždrausti jums imtis priemonių. Todėl labai prašau, nepamirškite mūsų. Mūsų kančių ir kančių tų, kuriems tenka stebėti, kaip žiauriai elgiamasi su gyvūnais. Žiaurus elgesys su gyvūnais toliau egzistuoja ir negalime jo nutraukti. Uh, E, prašau, e, jūs turite reikalingas kompetencijas ir galite parengti teisės aktą. Peržiūrėkite visą medžiagą raštu. Toje medžiagoje patiktoje yra siūlomi ir sprendimai. Siūloma įsteigti savotišką gyvūnų policiją, mm, oficialią agentūrą Rumunijoje. Raginu jūs peržiūrėti šią medžiagą, uh, mūsų patiktą informaciją. Ir e, noriu priminti, kad rumunai nori būti Europos piliečiai, jie turi išspręsti šias problemas. Nebesitikime priemonių iš Rumunijos parlamento narių, jeigu jie nieko nesima šiuo klausimu, nes jie privalo e, imtis šio klausimo. E, Ir dar kartą prašau, išnagrinėkite objektyviai padėtį Rumunijoje. Jūs padėsite mums tapti ES nariais, tikraisiais nariais, padėkite mums pakeisti padėtį ir šioje srityje, nes čia tikrai yra daug kančių. Ačiū. Išklausę peticijos autorės, komisijos atstovės, e, komiteto mm, pirmininkė siūlo šios peticijos nagrinėjimo šiandien neužbaigti. Nusiusime laišką tarybai, Europos tarybai. Nes minėta, prie manėtos konvencijos yra prisijungę daug es valstybių narių. Ir uh, E, suteiksime informaciją apie visas peticijas ir suteiktas su peticijomis informacija apie tai, kad blogai elgiamasi ir žiauriai elgiamasi su gyvūnais, kad nėra teisės aktų šioje srityje ir ES mastu, kad valstybėms narėms patikėta galimybė reglamentuoti šios klausimus, bet kadangi yra Europos tarybos konvencija, kurios narėmis yra nemažai ES narių, galima veikti gyvūnų gerovės klausimų šiuo keliu. Taigi, Tikimės, kad Europos taryba atsakys į šį laišką. Ačiū ir dėkojame peticijos autoriai. Toliau kitas darbo tvarkės punktas 27, peticija 0475 2016, kurią pristato Gabriela Papadopova, bulgarė, e, dėl e, įvairių e, gyvūnų gero, gerovės įmonių E, tą peticiją pasirašė 464 asmenys, taigi kalba jis apie e, aplaidų ir netinkamą elgesį su gyvūnais. Ačiū. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, norėčiau Jums visų pirma padėkoti už sutiktą galimybę pristatyti šį, šią peticiją 18 Europos, atsiprašau, Bulgarijos įmonių veikiančių gyvūnų gerovės srityje vardu. E, mūsų peticija patikta 2016-aisiais dėl beglobių šunų Bulgarijoje ir dėl kreipimosi į Bulgarijos valdžią ir atsakingas institucijas, kad jos imtųsi priemonių ir tinkamai panaudotų mokesčių mokėtojų pinigus, jei problema egzistuoja. E, savo pri, pri, pateiktoje medžiagoje pridėjome štai tokią informaciją, nuotraukas. E, čia nuo, taip vadinamo prieglau, prieglaudų nuotraukos, kur e, sugrusti į mažą m, mm, erdvę šunis tiesiog mm, žūsta, dvesia. E, Bul Bulgarijos atsakingos institucijos turėtų e, taikyti reikalingus įstatymus, tačiau atsakinga institucija, maisto saugos tarnyba Bulgarijos neįgyvendina tų galiojančių taisyklių ir dėja nuolatos pažeidinėja taip pat ir ES sutarties viena iš straipsnių. E, minėtoji Bulgarijos agentūra atsakinga už daugybės teisės aktų įgyvendinimą, taip pat ir sveikatos apsaugos ir gerovės rytyje. Tai neapsirib... Esame dėkingi dėl to, kad 2018-aisiais, kuomet mūsų peticija buvo svarstoma čia, sulaukėme labai didelio palaikymo iš, iš visų stambių frakcijų atstovaujamų peti komitete. Deja, dėl techninių priežasčių, dėl to, kad pritrūko laiko, e, nebuvo įmanoma surenkti faktų rinkimo vizito ir, todė, ir taip pat dėl to, kad nieko nebuvo daroma, e, problema ne tik išlieka, bet ji dar pablogėjo ir ne tik Bulgarijoje to įrodymas yra tai, kad po mūsų peticijos pasirodė panašios peticijos iš Italijos, Prancūzijos ir kitų šalių. E, Bulgarijoje neteisėtai yra veisiami, parduodami gyvūnai ir neteisėtai laikomi. Jie neregistruojami, nėra galimybės jų identifikuoti, jie nėra skiepijami, jie serga įvairiomis liegomis. Daugelį bulgarų, Bulgarijos namų šunys laikomi va štai taip, pririšti ant grandinės, prie grandinės yra ir tokių nuotraukų. Jei atliksite paiešką Bulgarijos svetainėse, iš karto gausite 500 atsakymų. Viena svetainė siūlo 5000 šunų, netgi šunis šunų kovoms, nors tai yra draudžiama Bulgarijoje ir kitur. Uh, Deutsche Welle praeisiais metais atliko tyrimą ir paaiškėjo, kad milijonai šunų neteisėtai yra parduodami visoje Europoje. Jie, juos galima įgyti per tą minėtą svetainę Rumunijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje. Ir paaiškėjo, kad įplaukos iš tokios veiklos yra labai didelis, iki 24 milijardų eurų per metus. Tyrėjai sako, kad daugumas tų šunų laiko, laikomi labai blogomis sąlygomis ir greitai nudvėse. Tai ta situacija susijusi ir su grėsme bei rizika sveikatos apsaugai ir to, toms šalims, per kurias tie šunys, į kurias tie šunys patenka. Uh, pagal 13 sutarčių straipsnį tai yra pažeidimas. Kitas tyrimas, kurį atliko BBC praėjusiais metais, įrodė, kad Bulgarija tapo šunų kovų e, tinklo centru Europoje. Tyrėjai teigia, kad jie aptiko neteisėtos prekybos š... kelius, kurie tiesėsi nuo rytų Europos iki Velso, Junktinės karalystės. E, Tuo pat metu Bulgarijos atsakinga e, agentūra prieš du metus e, atsistame šiam komitetui laiške, jog ji mano, kad neteisėtų šunų kovų problema šalyje yra išspręsta. Agentūra netgi neatsakė į paskutinį peticijų komiteto laišką. Dar kartą noriu priminti Jums, kad tai yra agentūra atsakinga už labai didelio ES teisės akto teisės aktų kiekio gyvendinimą ir priežiūrą. E, mes protestavome, netgi e, pasiekėme, kad būtų priimtas teismo sprendimas, tačiau išnaudojame visas prieinamas priemonės. Todėl mes kreipiamės į Jūs, Europos parlamento komitetą, ir prašome jūsų dar kartą apsvarsyti galimybę surenkti vizitą faktų rinkimo misiją į mano šalį ir pareikalauti, kad atsakingos institucijos imtųsi veiksmų. Jūsų komitetas suvadino svarb, labai svarbu vaidmenį Europos parlamentui primant e, rezoliuciją dėl ES teisės e, sistemos, dėl e, beglobių ir valkataujančių gyvūnų apsaugos. Piliečiai tuo tikrai suinteresuoti. Mes raginame jūs e, parengti tos rezoliucijos pagrindų teisės akto pasiūlymą. Ačiū Jums už Jūsų laiką. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, ponui Kristan Morharen. Prašau. Ja, Ačiū. Labai ačiū Jums už Jūsų aktyvumą. Pradėsiu nuo Jūsų paskutiniosios minties. Kol valstybių narių sudarytos sutartys yra tokios kaip šiandien, tol komisija neturi teisinio pagrindo siūlyti teisės aktą. Komisija vis dėlto imasi savanoriškų veiksmų. Komisija kovoja, kalbėjau apie OIE pavyzdį. Mes turime 17 metais komisijos sukurtą e, S lygio gyvūnų gynimo platformą. Tai yra būdas e, savanoriškai keistis informaciją, bei bendrauti už gyvūnų teisės kovojantiems asmenims. Greta to egzistuoja savanoriška šunų ir kačių apsaugos iniciatyva. Ši skaitmeninė platforma šiai dienai rengia rekomendacijas. Jūs užsiminėte apie priekybą internetu ir mes Per šią platformą rengiame rekomendaciją dėl pardavimų internetu ir dėl tokių internetinių platformų savininko ar jos administruojančių asmenų. Rekomendacijos nustato tam tikrus požymius, į kuriuos privalu atsižvelgti, jeigu norima kaž parduoti gyvūnai internetu, ar veisėjai licenzijuoti, ar gyvūnai paskiepyti, ar jie turi reikalingą minimalų amžių. Tačiau įgyvendinimas, kaip jau sakiau, yra valstybių narių rankose, komisija gali tik padėti, palaikyti, pasiūlyti vieną ar kitą galimybę. 18 rūpjūtį komisija paskelbė rekomendaciją. Joje pažymima, kad valstybės narės privalo prižiūrėti bei kontroliuoti internetinės pirkimo pardavimo platformas, privalu įsiaiškinti, kokiamis sąlygomis parduodami šunys ir katės ir kokie gyvūnai yra parduodami. Šis planas 18 pabaigoje, 19 pradžioje buvo įgyvendintas. Iš viso e, prie iniciatyvos prisijungė 17 valstybių narių ir Šveicarija stebėtojos teisėmis. Buvo identifikuoti netitikimai bei keletas pla platformų savininkų susilaukia iš valstybių narių teisinių pasiekmių dėl netinkamos savo veiklos. Ši komisijos rekomendacija tapo ir tampa, tiesiogiau sakant, kitos rekomendacijos pagrindu, būtent jau mano minėta gyvūnų apsaugos platformos rengiama rekomendacija dėl internetu perkamų parduodamų gyvūnų tvarkos. Pakartosiu, komisija negali čia inicijuoti teisiškai sąstančių teisės aktų, bet savo galimybių ribose padeda valstybėms narėms gerinti situaciją. Dėkui. Thank you, Mrs. Oliva. I'm going to speak in Maltese. Dėkoju, ponas Oliva. Negali komisija imti ir pasakyti, kad nekompetentinga, kai kalbame apie šunų prieglūdas, gyvūnų prieglūdas. Tai neįmanoma. Tačiau, kaip e, mums e, sakė e, peticiją pateikę, pateik, pateikę asmenys, Tai mes girdėjome apie gyvūnų pervežimą iš Bulgarijos ir iš kitų valstybių narių. Bendroje rinkoje komisija dabar ima ir pareiškia, kad jos kompetencija apsiriboja tik tais rekomendacijų pateikimu, e, kai gyvūnai yra pervežami iš vienos valstybės narės į kitą, perdu, e, parduodami, tai yra nepriimtina. Aš manau, pats laikas komisijai reglamentuoti gyvūnų judėjimą nesvarbu, ar jie parduodami ar ne, netgi jeigu tai e, vyksta internetu. Ir manau, kad tai padėtų daug labiau nei paprastos rekomendacijos, nes rekomendacijas reikia įgyvendinti. Ir komisija turi užtikrinti, kad taip ir būtų. Todėl Norėčiau, kad ši peticija e, toliau liktų atvira ir tikiuosi, kad komisija imsis konkrečių e, veiksmų, kai gyvūnai bus parduodami iš vienos valstybės narės į kitą. Dėkuoju, ponė Ždanoka. Dėkuoju, aš nenorėčiau kartuoti to, ką sakiau anksčiau. mes turime galimybę kažką padaryti tiesiog naudodami e, Europos tarybos priemonės, taip pat e, turime stebėsenos mechanizmą, e, bet nu, labai norėčiau padėkoti peticijos teikėjui, visiems 464 žmonėms, kurie pasirašė šitą peticiją ir kurie uh, nukreipė į mūsų komitetą. Na ir ateityje uh, kartu su mūsų pirmininkė ir kitais peticijų komiteto nariais mes organizuosime uh, fak, misiją faktams įsiaiškinti. Labai apkailę stauju, kad taip yra. Aš tikiuosi, kad mes galėsime uh, išspręsti šios peticijos klausimą ir e, vis dar mes e, randame laiko pasikalbėti su jumis e, Sofijoje, kur vyks mūsų misija. Taigi tikiuosi tolesnio bendradarbiavimo ir aš tikiuosi, kad komisija veiks aktyviau. Ačiū. Ačiū. Pirmininkė, mėly kolegos. Esu įsitikinęs, kad ši peticija toliau turi būti nagrinėjama. Esame įsitikinę, kad ir toliau neišsprendžiamos uh, E, naminių gyvūnų problemos, kad e, gyvūnai išmetami į gatvę ir, ir katės, ir šunys Bulgarijoje, bet to Bulgarijoje pastaraisiais metais buvo daroma nemažai pastangų sprendžiant šią problemą. 2018 atsirado įstatymas dėl gyvūnų apsaugos ir jame numatyta nacionalinė programa ir nemažai priemonių, kaip sumažinti e, beglobių šunų skaičių, pavyzdžiui. E, ir e, kai, kai kuriuose regionuose šalies darbas vyksta, kitose ne. Svarbiausia, kad būtų sumažinti sumažinęs kiekvienais metais konstatuojamas beglobių gyvūnų kiekis. Ir e, būtina pasiekti, kad e, žmonės įsigyjantis gyvūnus ek, e, būtų verčiami elgtis atsakingiau ir kad mažiau gyvūnų būtų iš, išmetami į gatvę, nes dėja jų dar yra daug. O be to gy, gyvūnai esantis e, e, gatvėse, jos, jais turi kažkas rūpintis, jo, jos, jie turi būti skiepijami. Taip pat juos reikia sugražinti į savo kilmės teritorijas kad e, mūsų neužplūstų nauji, nauji kiekiai tokių gyvūnų. E, nes yra tam, tikras, tam tikros tendencijos. E, reikalinga nacionalinė programa dėje, ji pasirodo, ji su, parengta per vėlai E, reikėtų bendrų priemonių ir aš tikiuosi, kad, kad visos e, organizacijos, bendrijos veikiančios šioje srityje dirbs gera valia. Kai kurios organizacijos yra labai aktyvios, nes reikia priemonių, kurių pagrindų būtų galima sumažinti kasmet gatvėse atsirandančių beglobių gyvūnų skaičių. Uh, Bulgarijoje apie, yra apie 25 tūkstančiai e, išmestų į gatvę šunų. Pavyzdžiui, Sofijoje, nors tai ne kriterijus, e, beglobių šunų skaičius sumažėjo tris kartus per pastarąjį dešimtmetį. Ir šiuo metu jų yra apie 3000, 2018 tiek jų buvo. Ir šiuo pasiūlymu. Taip pat norėčiau padėkoti peticijos autoriai už tai, kad iškėlė šį svarbų klausimą ir tikiuosi aktyviai dirbti, sprendžiant šią problemą E, išmestų beglobių gyvūnų problemą, raginu neužbaigti šios peticijos nagrinėjimo, kad atsakingos Bulgarijos institucijos, gyvūnų saugos agentūra bei visos, e, visi šalies regionai imtųsi pastangų mažinant e, išmetamų gyvūnų skaičių, kad būtų rasta problema. Taip pat užtikrintas naminių gyvūnų statusas. Reikia reikalauti, kad būtų laikomasi visų galiojančių teisinių nuostatų ir kad žmonės rūpintųsi gyvūnų gerovę. Aš asmeniškai norėčiau paprašyti Europos komisijos, kad e, gyvūnų apsaugos darbo grupė, kurios e, e vicepirmininko aš esu, turėtų galimybę dirbti šiuo klausimu ir dalyvauti, kuliant teisės pagrindą dėl e, gyvūnų gerovės, gyvūnų teisinio statuso. Ačiū, sako pirmininkė, dabar žodis peticijos autoriai dviems minutėms. Sí, perdón, perdón, perdón, perdón. <laughs> El señor uh, Christoph. Y, sí, sí, sí. Ponas Christoph. Госпожо председател. Мис... Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad nuotraukos, kurias matė kur buvo parodytos. Ir tikrai pertikė labai žiaurų elgesį. Mes juk parengėme, patvirtinome rezoliuciją, kurioje raginame komisiją parengti strategiją skirtą beglobiams gyvūnams. ES nėra pasirašiusi Europos tarybos konvencijos, tačiau tai nereiškia, kad mes negalime imtis kitų iniciatyvų arba patvirtinti teisės aktų šioje srityje. Taip pat norėčiau pakomentuoti siūlymą parengti e, teisės aktą šią temą, pasakyti, kad, kad aš teigiamai vertinu šį siūlymą. E, valkataujančių šunų problema, ypač Bulgarijoje, yra problema, kuri kartais susijusi su korupcija ir lėšomis. Manau, kad būtų sveikintinas dalykas surenkti e, vizitą į Bulgariją, kad būtų galima tą problemą išnagrinėti, vertinti visus jos aspektus. Aš norėčiau paprašyti, kad ta, pat, tos peticijos išnagrinėjimas nebūtų baigtas, kad būtų galima tęsti darbą toliau. Ačiū. Perfekto. Ahora el señor es... Puiku. Dabar ponas Slavakov. Grazie, onorevole Monserrat. Uh, bih iskal da кажа, че аз съм напълно съгласен с колегите. Тази петиция... Ačiū. Aš noriu pasakyti, kad aš visiškai sutinku su kolegomis. Dėja, ši peticija pristatyta labai bendrais bruožais ir ji turėtų būti pristatoma konkrečiau e, peticijoje yra išvardinti kai kurie dalykai, bet aš kai kam nepritariu Bulgar, teiginiui, kad Bulgarijoje auginami koviniai šunys. E, Europos Sąjungoje yra daugybė problemų susijusių su gyvūnais, šunimis ir beglobiais gyvūnais, bet tai nesusiję vien tik su Bulgarija. E, manyčiau, kad, e, kad, kad tai nereiktų išpūsti tos problemos ga, daugelįje šalių yra e, gatvėse gyvenančių gyvūnų, beglobių kačių, pavyzdžiui, Romoje daugybė yra tokių katinų ir niekas, niekam tai nekelia problemų, nes visi yra prie to pripratę, tai yra, tarkim, konkretaus rajono mėgstamiausi gyventojai. Svarbiausia yra požiūris į gyvūnus. Reikia kitokio teisės akto ir e, negalima visko daryti kaip iki šiol. Aš suprantu, kad kai kuriuose Sofijos rajonuose yra problemų. E, ten yra daug e, valkataujančių šunų, mes esame žmonės, privalome jais pasirūpinti, jie turi būti gydomi, prižiūrimi ir kažką, turime kažką nuveikti ir e, reikalingas teisės aktas šiuo klausimu. Ačiū. O dabar žodis peticijos autoriai dviems minutėms. Uh, thank you, Madam Chair. Dėkuoju, pirmininkė. Aš labai norėčiau padėkoti visiems nariams, kad parodėte supratimą ir empatiją šio klausimu. Ir dar kartą norėčiau paprašyti jūsų pasvarstyti apie um, misiją faktų surinkimui, kurią aš siūliau ponui Kristof uh, ir tuo labiau e, reikia tos misijos dėl to, kad ponas Sabakov iš tikrųjų e, šiek tiek suabejojo tą informaciją. Ir e, svarbus e, klausimas yra e, elgesys su gyvūnais, ypač tų, kurie yra žmonių kompanionai. E, ir e, tai e, iš tikrųjų didžiulė e, kančia ir Europos piliečiams, ir Europos komisija yra įsiskolinusi dabar ES piliečiams. Ačiū, išklausėme peticijos autorę, komisijos atstovę, išklausėme kitų komiteto norių ir siūlome šios peticijos nagrinėjimo dabar neužbaigti, elgiamės kaip ir ankstesčiau nagrinėtų peticijų atveju. Mūsų, sakiau, jau komitetas, mūsų komitetas nusiūs Europos tarybai laišką, perduos visas šias peticijas dėl gyvūnų gerovės, ypač dėl elgesio situacijos su šunimis, dėl valkataujančių šunų, kad Europos taryba paragintų valstybės narės pasirašęs tą konvenciją, ją įgyvendinti ir jos laikytis. Uh, Toliau periname prie kito darbo tvarkės punkto 82-2018 e, e, peticijos autorė Lietuvė ar Lietuviai dėl netinkamo Klaipėdos miesto savivaldybės elgesio ir žiauraus elgesio su gyvūnais. E, peticijos autorės yra čia ir žodis joms penkioms minutės, minutėms. Ar abi kalbėsite, abi? Ar, ar tik tai viena iš jūsų kalbės? Okay. Du žmonės. Tuomet jums iš, iš viso turite penkias minutės savo pasisakymui, o po to gale apibendrinant vėl abi turėsite dvi minutės. Galite pasidalinti laiką kaip norite, bet penkios minutės nelgiau. Ačiū. Thank you, Madam Chair, the members. Every year, uh, Lithuanian... Dėkoju. Uh, Kiekvienais metais Lietuvos valdžios institucijos nužudo daug laukinių kačių ir šunų per tokias įmonės kaip Nuaras, Mindraja, Kometa ir kitos. Ir šie sustarimai yra faktiškai visoje Lietuvoje, tie žudimai yra daromi Lietuvos piliečių pinigais ir tai yra vadinama gyvūnų koncentracijos stovyklomis. Jos taip pat visomis priemonėmis tengiasi išvengti žiniasklaidos dėmesio. Jūs šitų gyvūnų nuotraukas matėte prie peticijos pridėtas. Ir nepaisant e, mūsų visų protestų, šito praktika tęsiasi daugybę metų. E, valstybės narės turi vietinius teisės aktus reglamentuojančius gyvūnų gerovę, tačiau arba įstatymai yra per, e, per lengvi, arba nuolat yra pažeidžiami. Mes nesutinkame su komisijos teiginiu, kad 13 ES veikimo sutarties straipsnis yra išimtinė valstybių narių kompetencija. Buvęs komisaras Andriukaitis pastebėjo, tuo metiniai pirmininkiai e, Cecilijai Vikstrom. E, jis, e, atsakydamas į mūsų peticiją, sakė, kad tai yra vienas iš mano politinių prioritetų, būnant komisaru atsakingu už sveikatą ir maisto saugą aš žinau, ko, kaip yra svarbi gyvūnų gerovė ES piliečiams. Taip pat žinome, kad gyvūnų gerovė yra nuolatinis e, pasikartojanti tema įvairiuose posėdžiuose ir peticijuose. Ir Na, jūs e, sprendžiate peticijas, kurias pateikia gyvūnų apsaugos organizacijos ir Europos parlamentas 2012 m. birželio 4 rezoliucijoje e, dėl ES strategijos dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės 2012-2015 metais pastebėjo, kad e, nėra jokių ES teisės aktų dėl naminių gyvūnų gerovės. Ir Europos parlamentas pabrėžė skubą priimti ES teisinę bazę e, dėl gyvūnų gerovės ir pasiūlė detalės rekomendacijas e, tų nuostatų, kurias reiktų įtraukti į atitinkamą teisės aktą, o jūs sakote atvirkščiai, kas yra tiesa? E, tai yra klausimas, į kurį prašau atsakymo. uh, uh, <clears throat> we also ask the Commission. Uh, Mes taip pat prašome naujosios komisijos, kuri ką tik pradėjo savo uh, kadenciją, giliau įsigilinti į Europos kompetenciją pagal 13 straipsnį. Per daug peticijų ir problemų valstybėse narėse, uh, dėl kurių reikia imtis veiksmų ir jos iškeliamos čia. Mes paprašėme neuždaryti peticijos ir imtis priemonių, e, pagal kurias reikia priimti teisinę bazę, e, kuri e, reglamentuoja lydinčiuosius E, gyvūnus. Ir e, jeigu to nebus, tai mes nebūsime, e, nebūsime geresni nei tie laukiniai, kurie gyvus kates ir šunis išverda ir suvalgo kai kuriuose šalyse. Ir mes reikalaujame taip pat rezoliucijos dėl neteisėtos prekybos siekiant apsaugoti gyvūnų, gyvūnų gerovę. Tačiau to nepakanka. Labai ačiū. Bet taip, pas mus žiaurumas su gyvūnais vyksta teisė, teisėtvarkos ligmenyje, teisės aktų ligmenyje, kadangi yra priimtas įstatymas ir šita, tai daromas žiaurumas su, pagal sutartis tarp savivaldybių ir, ir komercinių organizacijų iš tikrųjų. Taip, čia nekarta buvo pakartota, kad ES sutartis 113 straipsnis neapima, neapima tų, tos gyvūnų populacijos, kurias mes laikome tų e, beglobių gyvūnų tai va mes norėtume pasakyti kad visgi dėl to teisėtumas dažnai yra nutolęs nuo nuo teisingumo ir moralės iš tikrųjų ir teisėtumas turbūt ir humaniškumas negali būti selektyvus ir epizodinis. Tai štai mes žinome, kad labai sunku iš tikrųjų surasti teisinę bazę, kuri mums surastų kelią į šitą, į šitą baisę problemą, nes visuomenė pas mus pasipiktinusi mes matome kad mes galime prisijungti prie įvairių valstybių kurios pasisakė identiškais klausimais tai vokietija rumunija kipras mes matome mes esame verdame vienoje problemoje tai štai mes tiesiog prašome mes prašome tos peticijos neuždaryti ją tęsti toliau ir prašome iš tikrųjų kiek įmanoma galbūt konvencijas prijungti prijungti tą pačią populiaciją, kuri yra neapginta šiai dienai ES teisės aktų, prie konvencijų arba sukurti naują konvenciją, kad šitie gyvūnai, šitie strei, šitie beglobiai, be šeimininkiai išmesti katės ir šunys būtų apginti kažkurio būdu. Mes suprantame, kad tai yra valstybės narės išimtinė kompetencija, bet visgi dėl to mes prašome jūsų įtakos. Įtakos ne išimtinė europos e, ne ne europos valstybės narių išimtinė kompetencija <laughs> ir šitą mes prašome visgi dėl to įtakoti kad e, daryti kažkokius tyrimus studijas ir gerai gerai nu ir prašome toliau šitos peticijos neuždaryti ir tęsti jos svarstymą ateityje dėkui tai, tai Muchísimas gracias. Labai ačiū. Dabar žodis komisijai. E, komisijos atstovai Kirsten von Haren. Dank. Ačiū. Išklausėme peticijų autorių ir man susidarė įspūdis, kad e, ne visi teisingai viską suprantame 13 sutarties straipsnis yra naudotinas kaip teisinis pagrindas skelbti ES teisės aktus gyvūnų gerovės srityje. Tačiau galima reglamentuoti tik straipsnėje įvardintas sritis. Ir ten nėra įvardinti beglobiai gyvūnai, valkataujantis gyvūnai gatvėse 13 straipsnis leidžia sąjungoje skelbti gyvūnų apsaugos teisės aktus, tačiau tik kitose politikos srityse. Pasitaisiu kalbėtoje, kitose politikos srityse, kas yra konkrečiai pačiame straipsnėje ir įvardinta naminiai gyvūnėliai, konkrečiai šunis ir katės, jų laikymas komerciniais ar nekomerciniais tikslais patenka į gyvūnų sveikatos sritį. Ir čia mes turime S direktyvą, kuri nustato gyvūnų sveikatą ir jos apsaugą, tačiau ne, nereglamentuoja gyvūnų gerovės yra reglamentuojami reikalavimai, pavyzdžiui, skiepėti nuo pasiutlikės, reikalavimai nustatyti tam tikrus laikymo dalykus, veisimo pe, e, aplinkybės reglamentuojamos, gabenimo aplinkybės reglamentuojamos. Grįžtant prie beglobių šunų, Komisija čia negali imtis jokių teisėkuros veiksmų. Ačiū. Thank you very much. Ačiū. Radev. Radev. Ko, komisijos atstovė mm, nori pratesti pasisakymą. Taip, Aš norėčiau pasitaisyti, kad yra ne direktyva, o reglamentas. E, penki, septyni, šeši iš tryliktųjų metų ir ten kalbama apie e, gyvūnų laikymą, kai laikoma kitais neprekybiniais tikslais. Dėkui. Ačiū. Ar kas nors iš komiteto narių norėtų ką nors pasakyti pagal šią darbo tvarkės temą? Jei ne, tuomet žodis dviems minutėms peticijų autoriams abiems. Prašau. Uh, <clears throat> um, we ask, we ask. Mes prašome konkrečiai beglobių gyvūnų atžvilgių, kad beglobiai gyvūnai būtų įtraukti į ES veikimo sutarties 13 straipsnį, nes tai yra gyvūnai, beglobiai gyvūnai, jie yra jau, jaučiantis gyvūnai. Teisinėme tekste yra nuoroda į tai angliškai stray animals, beglobiai gyvūnai. Mes Tikimės jūsų paramos ir prašome jūsų paramos. Ir mes labai dėkojame e, kitoms valstybėms ir kit, kitiems peticijų autoriams, kurie yra čia už paramą. Taip pat prašome komisijos, raginame komisiją atvykti į Lietuvą faktų rinkimo misijai, nebejoju, kad jūs ten nustepsite, nustepsite ten nuvykę. Ačiū. Ačiū abiems peticijų autoriams, kad atėjo į mūsų posėdį, išklausę komisijos atstovų, taip pat klausėme ir kitų peticijų nagrinėjimo susijusių su to pačiu klausimu, neteisingų žiaurių elgesių su gyvūnais. Komiteto pirmininkė siūlo neužbaigti šios peticijos nagrinėjimo ir e, kreiptis jau, perduoti Europos tarybai visą peticijų grupę, kuriuose kalbama apie mm, beglobius gyvūnus, apie žiauralgėsi su gyvūnais ir susime tą, tą laišką ir lauksime Europos konvencijos atsakymo. Ir visada noriu priminti, kad kai, kai, jeigu yra galimybė komite komitet, dėl jūsų prašymo, kad komitetas atvyktų į Lietuvą. Tai sprendimą dėl to, į kokias šalias e, gyvendinti vizitus, priima komiteto koordinatoriai. Ir e, jau primtas sprendimas dėl visų vizitų 2020-aisiais iki spalio mėnesio. Jau įvyko balsavimas dėl to, į kokias šalis vyks vizitai šiais metais. Ir todėl jūsų prašymas, jūsų siūlymas turėtų būti ateiti, ateiti iš kurios nors iš komitete esančių frakcijų, kad ji 2021 metais pasiūlytų vykti į Lietuvą. Bet norėjau pabrėžti, kad sprendimą priima ne komiteto pirmininkai tuo klausimu. Bet dar kartą ačiū už tai, kad atėjote čia ir, kaip jau sakiau, peticijos nagrinėjimas nėra užbaigtas, darbas vyks toliau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 die Petitionen unter diesem Tagesordnungspunkt 30. Danke. Thank you. So, floor to members. Mr. Agius Saliba. Jena ma, ma għax nikkommenta fuq kol, fuq kol petizzjoni, ma għalix ħafna minnhom huma simili ħafna, però il-problema tal-protezzjoni tal-annimali hija waħda tidher illum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 miftuħa sabiex ninataw, ninataw aktar informazzjoni u fl-aħħar mill-aħħar impoġġu aktar pressjoni sabiex dawn il-konsumaturi illi ingidmu minn din l-iskema ikunu jistaw jenataw dak li huwa tagħhom bidritt. Muchísimas gracias, la señora Asima Kopolov.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 Thank you. Oh, yeah. And I think at least we should discuss it with the Ombudsman. So we might call the Ombudsman here to the committee to discuss how we can go further with this issue here eh, in the committee. Thank you. Bħala grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi aħna ovvjament naqblu b'mod totali li il-kodiċi il ta' amministrazzjoni għandu ikun jorbod b'mod totali l-istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha